Good afternoon, ladies and gentlemen. Sveiki, ponios ir ponai. Norėčiau pradėti mūsų komiteto posėdį šiandieną. Pirmiausiai patvirtinsime darbo tvarkę, ar galime jai pritarti, ar kas nors turite pastabų, ne. Tuomet laikome, kad darbo tvarkė mūsų posėdžio patvirtinta. Pirmininkės pranešimai, neturiu jokių ypatingų pranešimų, gal vėliau kas nors kils. Trečias darbo tvarkės klausimas - keitimasis nuomonėmis dėl teritorijų tipologijos. Tam, kad būtų galima geriau a, sureaguoti į politikos sprendimų prieimėjų pageidavimus, poreikius. E, Eurostatas pradėjo e, tipologijas, e, informaciją apie tipologijas skelbti, pavyzdžiui, apie pakrančių, miestų, kaimų teritorijos. Pagal dabartinę NUTS, tai yra bendro teritorijų statistinių vienetų klasifikatorių sistema, kai kurių elementų nėra ir komisija pateikė pasiūlymą techninio pobūdžio dėl reglamento, ir siekiama teisiškai pripažinti jau dabar naudojamas tipologijas. Mes paprašėme, kad komisija atvyktų ir pristatytų mums svarbiausius pasiūlymo aspektus. Ir pradėsime diskusiją nuo įžangos, pasisakys Europos komisijos ekspertas, o paskui suteiksiu žodį šešieniams pranešėjams ir mm, klausimams taip pat pranešė, galės pasakyti, tai yra aš. E, Ponas Nulė iš Europos komisijos lankosi pas mus, prašoma. Ar kas nors kitas pasakys? Aš Gunteris Šefer iš Europos komisijos. Aš vadovauju skyriui, kuris ir užsima šiais klausimais. Mes norėtume Jums padėkoti už tai, kad pakvietėte į šį posėdį. Mums labai svarbu e, žinoti, kad jūs e, kalbate apie mūsų pasiūlymą dėl regionės tipologijos ir mums svarbu, kad parlamentas pritartų e, mūsų pasiūlymų. Mes jau e, daugelį metų užsimame tipologijomis, jūs tikriausiai įsivaizduojate, kad nėra labai patogu žiūrėti tik į atskirą regioną, bet ir dėl politinių uh, E, klausimų, vertiname skirtingus regionus. Vienas, e, viena kategorija yra kaimo regionai, kaimiškiai, kiti jūros. Ir statistikos tikslais tai mums reikalinga, jau naudojami e, tokie elementai ir statistikoje, pavyzdžiui, jais pasiremiant galima įvertinti socialinius ekonominius aspektus miestuose ar e, e, kaimuose. E, Mes e, tokią tipologiją jau senokai naudojame ir, e, galima sakyti, keletą metų praktiškai naudoja šios elementus e, politikos generalinių direktoratų nemažai ir apskritai politinėme kontekste jie yra naudojami, kaip ką tik minėjo pirmininkė, tai yra tarsi papildymas prie NUTS reglamento E, mes jau turime gerą sistemą naudojamą, e, labiau gal politinė prasme naudojama, ne tik, e, ne tik statistinė. Ir reglamentas veikia suskirsti ES teritoriją į regionus. O tipologijos elementai pradėti dėkti tam, kad būtų sustiprinti kai kurie dalykai, e, kai kurie, kaip sakiau, jo elementai naudojami įvairiuose kontekstuose senokai ir mes e, apsiribojame dabar savo pasiūlyme keliais, yra ir kitų taip vadinamų kandidatų, ateityje pakeitimais galbūt jie bus įdėkti, bet pirmiausia reikia mums įgyti daugiau patirties taikant juos. Bendravome su specialistais tiek komisijos, tiek valstybių narių ir panašiai tam, kad e, galėtume toliau e, sustiprinti e, tipologijas. Mes taip pat tikimės, kad šis reglamentas paskatins tokių tipologijų naudojimą ir taip pat patikslins E, ar išaiškins, geriau parodys socialinę ekonominę situaciją Europos Sąjungoje ir taip pat padės e, rengiant e, tikrai veiksmingas Europos Sąjungos politikos priemonės. Labai ačiū. Dėkuoju. Dabar ponas Miller. Ar jūs norite pasisakyti, ar jau viskas pasakyta? Aš manau, kad paminėjai, reikia pasakyti, kad kas svarbiausia, kad jau kai kurie tipologijos elementai naudojami ir matote mūsų puslapyje duomenys pagal tipologijas, pavyzdžiui, miesto rodikliai, kaimų rodikliai, e, jūrų regionų ir panašiai ir ES lygmenių reikia viską suvienodinti, kad visi, pavyzdžiui, komisijos direktoratai e, vienodai žiūrėtų į tai. Ir mes e, e, žinome, kad EBPO naudoja panašias tipologijas, mes su jais bendraujame ir, pavyzdžiui, siekiama suderinti miestų e, apibrėžimą, miestų teritorijų ir panašiai. Taigi tai patikslin situaciją. Dėkuoju. Koordinatoriai priėmė sprendimą taikyti supaprastintąją procedūrą dėl šio klausimo. Dėl to aš paskirta pranešė ir norėčiau paminėti keletą dalykų. Pirmiausiai pasiūlymas skirtas tam, kad būtų e, įvesti aiškus Apibrėžimai geografinių vienetų statistikos tikslais, apibrėžimai rengiami bendradarbiaujant su EBPO. E, tokiu būdu atsiranda platesnis tarptautinis kontekstas. Klasifikacijų e, svarbi dalis yra miesto apibrėžimas, miestai, e, platesnės miesto teritorijos ir urbanistinės teritorijos. Uh, ir taip pat rengiama metodika duomenims rinkti e, gyvendami ES miestų statistikos projektai bus. Mes dabar e, siekiame e, plėtoti miestų darbo tvarkę ir dėl to nepaprastai svarbu turėti statistinį pagrindą visiems primamiems sprendimams susijusiems su miestais, miestų plėtra. Uh, ES. Pasiūlymas leis e, bendrinti duomenis pagal tipologijas BVP miestų, kaimų teritorijose e, bus galima palyginti rodiklius ir, e, pavyzdžiui, įvertinti urbanizavimo lygmenį, tai labai svarbu tiek miestų, tiek kaimų teritorijoms. Taip pat statistiniai kriterijai bus apibriežti skirtingų teritorinių tipologijų, bus siekiama užtikrinti, kad skaidriai ir vieningai būtų jos taikomos ES lygmenių ir valstybių narių lygmenių. Papildomai prie pasiūlymo numatytos šio pasiūlymo kitos e, nuostatos pagal 290 devintąjį stoties straipsnį dėl ES e, veikimo, bus galima taikyti deleguotosius aktus ir taip pat klasifikacija tipologijų numatyta, kad būtų galima uh, užtikrinti galimybę palyginti duomenys. Tokiu būdu komisija galės kryptingiau uh, E, teikti pasiūlymus dėl ES politikos priemonių. Pasiūlyme yra detalių, kurios ypač svarbios kai kurioms konkrečioms politikos sritims, ypač mūsų komitetui. E, pirmiausiai e, miestų teritorijos, kaimų teritorijos ar regionai ir taip pat skirti. Skirtumai bus ryškesni. Aš asmeniškai, kaip pranešė, remiu pasiūlymą ir manau, kad mes galėsime vas, e, dirbti pagal pasirinktą procedūrą po šių paaiškinimų. Jeigu kas nors norėtų dar ką nors pasakyti, e, šešėliniai pranešėjai ar kiti komiteto nariai, tai prašom, suteiksiu Jums žodį. Pone Maletič. No, no. Aš norėčiau pasisakyti, ne, Ponios Kraur nėra, pono Moržė nėra, pono Ropės taip pat nėra, taigi nieko nėra. Jokių klausimų. Viskas aišku. Ar kas nors norėtų ką nors paklausti? Ne. Gerai. Na kągi, dėkoju komisijos atstovams ir mes tęsime darbą. Kaip yra numatyta? Dėkoju. Kitas darbo tvarkės klausimas yra Europos komisijos tarnybų darbinio dokumento dėl ex ante sąlygų pridėtinės vertės Europos struktūriniuose ir investicijų fondų pristatymas. Ex ante sąlygos iš esmės yra sąlygos, kurios yra skirtos tam, kad valstybėse narėse taikomi teisės aktai ir apskritai reglamentavimo aplinka užtikrintų, kad vieš, viešosios lėšos būtų veiksmingai naudojamos. Dauguma ex-ante sąlygų turi būti įvykdyta da, jau programavimo da, laikotarpio pradžioje. O visos kitos iš akstės sąlygos turėjo būti įvykdytos iki 2016 metų, tačiau paaiškėjo, kad kai kurios valstybės narės vis dar jų neįvykdė. Todėl aš dabar norėčiau suteikti pirmiausia žodį komisijos atstovams. Jūs turėsite nedaugiau nei 15 minučių ir po to aš norėčiau pakviesti komiteto narius pakomentuoti šį dokumentą ir komisijos pasisakymą. Taigi, dabar kalbėsime apie eksantės sąlygas. Pone Grantai, prašau, žodis sutikimas jums. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau patikoti komiteto nariams už tai, kad jūs pakvietėte mus į savo posėdį tam, kad mes galėtume bendrai su jumis aptarti mūsų tarnybų parinktą darbinį dokumentą. Aš norėčiau jį trumpai jums pristatyti, trumpai pakalbėti apie eksantės sąlygas. Uh, Lapkričio mėnesį Europos parlamente vyko seminaras šiuo klausimu ir todėl aš nekartosiu to, kas jau buvo tuomet pasakyta. Aš kalbėsiu apie tai, kodėl eksantės sąlygos yra naudingos. Pacituosiu mūsų turimus duomenės, kurie tai patvirtina ir taip pat trumpai jums papasakosiu apie tai, ko mes pasimokėme iš eksantės sąlygų įgyvendinimo patirties. Pirmiausia, Reikia pasakyti, kad mūsų tarnybų darbinės dokumentas yra pagrystas mūsų patirtimi, kurią surinkome iki šiol ir mūsų kontaktais, kuriuos mes kiekvien reguliariai palaikome su valstybinarių institucijomis. Kaip pirmininkė ir sakė, didžioji dauguma eksantės sąlygų buvo jau įvykdyta. Ir komisijoje mes. Uh, tai stebėjome ir mes taip pat e, remiamės dokumentų, kuriame apžvelgime, kaip sekantys sąlygos buvo vykdomos e, programavimo laikotarpio pradžioje ir taip pat atsižvelgėme į tai, tai, kaip vykdomas šalims skirtos rekomendacijos. Kaip jūs, ponė pirmininkė, minėjote, eksantės sąlygos e, buvo pagrindinis 2014-2020 metų sąjungos politikos reformos dalis. Jos yra reikalingos tam, kad galima būtų užtikrinti, kad viešosios investicijos būtų veiksmingos ir kad jų dėka pasiekti rezultatai būtų ilgalaikiai. Ir da, Sangados politikos fondams e, yra taikomos 36 iš ankstinės sąlygos ir taip pat yra numatytos atskiros sąlygos, kurios yra taikomos struktūrinėms ir investicinėms fondams. Aš jų nekartosiu, nes jos jums yra žinomas. 75 procentai buvo įgyvendinti programavimo laikotarpio pradžioje ir programuose buvo 800 veiksmų planų. 86 procentai visų eksantės sąlygų jau buvo įvykdyta. Šiandien ir valstybės narės iki 2017 metų birželio mėnesio turi mums pagal partnerystės sustarimus pranešti apie tai, kaip joms sekasi įgyvendinti likusias eksantės sąlygas. Ir mes tikimės, kad jos padarys nemažai pažangos. Belgijoje mes tikimės, kad valstybės narės įvykdys uh, E, iki birželio mėnesio visas eksantės sąlygas ir kaip jums yra numatyta reglamente, yra numatyta galimybė nus, e, sustabdyti mokėjimus, jei iki nu, nustatyto termino nebus įvykdytos visos eksantės sąlygos. Toliau kalbėdamas apie da, Tai kodėl šios sąlygos yra naudingos? Pirmiausia, mes manome, kad dėl šių sąlygų pagerėjo investicinė aplinka ES iš esmės. Antras privalumas, kuris atsirado įvedus šias sąlygas, yra tai, kad jos skatina struktūrinius pokyčius ir šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimą. Toliau mes manome, kad šios sąlygos taip pat pagerina Europos teisės aktų įgyvendinimą ir padeda mums geriau parinkti tikslesnės, tinkamesnės priemonės politiką gyvendinti. Prieš pradėdamas kalbėti apie pradėdamas kalbėti apie de, m, penkis privalumus detaliau, aš pasakysiu, kad viena iš pagrindinių mūsų atlikto tyrimo išvadų buvo ta, kad kad jei da, mes nebūtume nustatę eksantės sąlygų, tuomet tam tikrų veiksmų valstybės narės nebūtų atlikusios arba būtų atlikusios jų kur kas mažiau nebuvo reikalinga. Mes tikimės, kad šis dokumentas suteiks jums labai daug informacijos, jame yra labai daug telegrafiškai, trumpai, glaustai išdėstytų pavyzdžių, konkrečių pavyzdžių ir jeigu jūs dar neskaitėte to dokumento, aš norėčiau paraginti jūs su juo susipažinti ir, ir ypač panagrinėti šalims skirtas lenteles O šiandien aš pasistengsiu trumpai jums pristatyti šį dokumentą, sutelkdamas dėmesį į konkrečius pavyzdžius, kurie yra geriau išplėtoti po to dokumente. Tik jeigu mes pagal, pažiūrėtume tai, kaip skrantės sąlygos pagerino investicinę aplinką ES. Mes žinome, kad praeitėje mes turėjome įvairius, įvairias kliūtis, kurios trukdė mums tinkamai investuoti. Tai galėjo būti ir horizontalios kliūtis, tai viešų, viešų pirkimų tam tikros nuostatos, valstybės pagalba ar kiti dalykai, arba tam tikri e, tokios kliūtis, kurios buvo susijusios su sektoriais. Ir, pažiūrėjau, Rumunijoje da, buvo patobulintos ES viešųjų pirkimų nuostatų įgyvendinimo procesas buvo sukurta nacionalinė viešųjų pirkimo agentūra. Kitose šalyse, pažiūrėjau, Maltoje, Portugalijoje tikrinamos yra įvestas yra tam tikras testavimas mažoms vidinėms įmonėms. Ir iš esmės mes manome, kad eksantės sąlygos patobulino investicinę aplinką ES. Ir nepaisant to, kad šios sąlygos iš esmės buvo skirtos tik tai tam, kad būtų geriau gyvendinami struktūriniai investiciniai fondai, bet iš esmės matome, kad jos iš esmės buvo naudingos šalims, nes kai kur dabar lengviau yra įsteigti verslą ar geriau veikia viešųjų pirkimų procedūros. Taigi ta, tos aksantys sąlygos turėjo platesnį poveikį, nei buvo tikėtasi pradžioje. Toliau mūsų e, tyrimas parodė, kad eksantės sąlygos taip pat skatina papildomas struktūrinės reformas įvairiose sritise ir, kaip jau minėjau, mūsų dokumente yra pateikti labai daug konkrečių pavyzdžių ir pamatysite, pavyzdžiui, kad yra ir sveikatos apsaugos sistemos poreikių žemėlapiai, kalbama ir apie išmanę specializaciją, žmoniosios specializacijos, specializacijos e, e, strategiją. Iš esmės matome, kad eksantės sąlygos turėjo daugelįpį teigiamą poveikį ir padėjo šalims geriau gyvendinti joms skirtas rekomendacijas. Trečias privalumas Tai yra tai, kad tyrimas parodė, kad ekstantės sąlygos taip pat paskatina ir pagreitina įvairių reformų gyvendinimą. Kai kurios ekstantės sąlygos buvo skirtos tam, kad būtų užtikrinta, kad ES teisės aktai, kurie yra reikal, e, susijęs su struktūrinių investicinių fondų gyvendinimu, būtų perkelti tinkamai į nacionalinius teisynus Ir mes čia matote konkrečius taip pat pavyzdžius išdėstytus, pavyzdžiui, energetinio efektyvumo ir pastatų direktyvos buvo da, da, perkeltos geriau į nacionalinį teisyną. Ispanijoje, Italijoje ir Kipre, pavyzdžiui, buvo patvirtinti nacionaliniai atliekų tvarkymo planai, atsižvelgiant į atliekų pagrindų direktyvą. O da, keliose kitose šalise, da, matote, Bulgarijoje, Kiprė, Vengrijoje, Italijoje, Maltoje ir Slovakijoje įvyko rimtų pokyčių vandentvarkos sektorėje. Ir ba, administravimo institucijos valstybės narėse ir mes padarėme viską, kad gyveninus šias sąlygas būtų greičiau perkeltos tam tikros ES teisinės nuostatos nacionalinius teisynus. Toliau. Mes taip pat pastebėjome, kad e, dėl eksantės sąlygų geriau naudojama yra struktūrinių investicijų fondų parama ir kitos viešosios lėšos. Vėlgi mes matome, kad iš esmės sąlygos, kurios yra skirtos struktūriniams ir investiciniams fondams, turi platesnį poveikį ir teigiamai veikia apskritai vie, e, viešų lėšų panaudojimą. Ir e, e, porą kartų, pavyzdžiui, mes pastebėjome, kad reikėjo veiksmų imtis iš apačios į viršų ir e, buvo parinktos politinių strategijų e, e, sistemos tam tikrose šalise ir tai apskritai paskatino geresnės investicijas. Ir lapkričio mėnesį seminare mes kalbėjome apie tai, kad mums būtina būtent paskatinti tokius veiksmus iš apačios į viršų, kad tai yra labai naudinga gyvenant tvarias politikos strategijas. Ir paskutinis dalykas - administracinių gebėjimų ir koordinavimo gerinimas. Kaip ir vėlgi buvo kalbėta lapkričio mėnesį vykusiame seminare, visais etapais valstybės narys gali naudotis techninę pagalbą, kuri buvo skirta, tam, kad, e, skirta jo administraciniams gebėjimams ir koordinavimui gerinti. Ir tai buvo, buvo naudinga ne tik tai struktūrinių investicinių fondų investicijoms, bet ir apskritai platesnė prasme. Ir vėlgi daugiau pavyzdžių jūs galite pamatyti dokumente, bet mes matome, pažiūrėjau, kad Portugalijoje buvo sukurta nauja profesinio mokymo sistema, tai gyvendinant vyriausybės planą da, modernizuoti viešojo administravimo sistemą ir tai buvo susijęs su da, iš ankstinė sąlyga stiprinti institucinius gebėjimus ir uh, kurti geresnį viešą administravimą. Taip pat yra kitų pavyzdžių da, ir kitose šalise. Uh, Jūs matote informaciją išdėstę skaidrėje. Ir seminare buvo kalbėta daug ir apie tai, kad reikėtų kuo daugiau įvairių veikėjų įtraukti į e, e, sąlygo įgyvendinimą. Ir mums iš tikrųjų pasirodė, kad būtent čia dar galima būtų kai ką patobulinti. Aš dar apie tai pakalbėsiu vėliau. Kai yra rengiamas varios strategijos, ir ypač strategijos, kuris buvo minėtos ankstesnėje skaidrėje, bet ir tai taikytina ir tam, kas yra pas, pa, parodyta čia. Labai svarbu yra užtikrinti, kad e, valstybės narės visus veiksmus atliktų laiku, kad tai geriau a, e, a, e, organizuotų darbą vietos ir regioninių lygmenių. Toliau kokios būtų pagrindinės šių sąlygų gyvenimo pamokos. Pirmiausia, mes jau pastebėjome, kad, kaip aš jau minėjau, kad eksantės sąlygos tikrai turėjo labai teigiamą poveikį ir jos pagerino investicinę aplinką valstybėse narėse ir ta, ta investicinė aplinka yra palankesnė ne tik struktūrinio investicijų fondų investicijoms, bet ir apskritai viešoms investicijoms. Ir mes kalbėjome apie tai lapkričio mėnesį vykusime seminare ir eksantės sąlygos buvo numatyt, buvo skirtos pirmiausia Europos struktūriniams ir investiciniams fondams ir mes jas gyvenime pirmą kartą ir todėl mokomės proceso eigoje. Mes palaikome reguliarius, reguliarius kontaktus su vietos institucijomis ir jos mums sakė, kad sistema yra pernelik sudėtinga ir mes tą pripažinome. nes e, tai, tai yra akivaizdu iš mūsų turimos informacijos. Toliau e, dubliavimasis, ypač vertinimo da, e, klausimais, da, tiek partnerystės susitarimo, tiek programavimo ligmenimis. Ir šį rūdienį mes turėtume sužinoti iš tikrųjų, kas šioje srityje buvo įgyvendinta ir uh, kas nebuvo įgyvendinta, kokie kriterijai nebuvo įgyvendinti laiku. Toliau, e, ksantė sąlygų taikymo sritis proporcionalumo principas buvo patvirtintas e, teisės, teisėkuros institucijų ir e, mums komisijoje pasirodė, kad tas klausimas yra daškiai išdėstytas teisės aktuose, tačiau uh, Kai kuriams prasmėms narėms atrodo, kad ne visuomet veiksmingai laikomasi proporcingumo principo. Ir tai joms atrodo, kad kai kurių ekstantės sąlygų taikymos rytis yra pernelik plati. Ir vėlgi apie tai buvo kalbėta lapkričio mėnesį vykusiame seminare. Tuomet mes kalbėjome, kaip tos sąlygos galėtų geriausiai išvelgti regionų ir vietos uh, reikmes. Tai yra aktualu visoje ES ir mes galvom, kaip galim būtų tas sąlygas geriau pritaikyti prie vietos ypatumų. Toliau. Pasiektų rezultatų ilgalaikiškumas. Da, mes, ma, kaip ir jūs, lapkričio mėnesį prieėmė prie išvadų, kurios vis dar tebe galiojo. Eksantės sąlygos neturėtų būti da, užtikrinamos vien formalių lygmenių. Vienas iš dabartinių sistemų trūkumų yra tai, kad kai tik tai yra įvykdoma eksantė sąlyga, tai patvirtina komisija, komisija da, nutraukia savo darbą, toliau nieko nedaro Bet mes e, norime, kad e, e, ta sąlyga ir toliau darytų teigiamą poveikį regionų ir valstybei nariai. Mes turėtume ir toliau stebėti, kaip jos laikomasi. Taigi da, da, nereikėtų vien formaliai sąraše pažymėti, kad viskas sąlyga yra įvykdyta ir, ir viskas darbas baigtas. Nereikėtų stebėti, kaip jos laikomasi toliau. Toliau dar vienas trūkumas Tai yra tai, kad ne visuomet suinteresuotos šalės turėjo tinkamų administracinių ir institucinių gebėjimų. Mes e, prieš 3-4 savaitės buvome susitikę su įvairių universitinių organizacijų atstovais ir jie mums kalbėjo taip pat ir apie tai, kad ne visuomet su jais buvo konsultuojamas, su jais bendradarbiaujama ir jiems labai norėtųsi, kad ateityje situacija keistusi, pasikeistų nes e, jei nevyriausybės organizacijos aktyviau dalyvaus e, dekstantės sąlygų vykdymo procese, to būtų visiems naudinga. Ir e, dar vienas dalykas, kuris iš tikrųjų da, da, labiau yra panašus į a, klausimą. Ar reikia taikyti da, trijų metų. A, a, trijų metų laikotarpį, per kurį galima būtų leisti valstybėms narėms gyvendinti dar tas neįvykdytas sąlygas. Ir paskutinis dalykas, vėlgi apie jį buvo kalbėta dėl lapkričio seminare. Atrodo, valstybių narių atstovai sakė, kad būtų labai gerai, jeigu jos iš anksto žinotų, kokios bus e, sąlygos tam, kad jos galėtų tinkamai pasiruošti jas įgyvendinti. Na ir baigdamas, e, kokiu žingsniu mes ketiname imtis ateityje. Na, šiandien mes aptarsime eksantės sąlygų vykdymą, e, struktūrinio dialogo struktūrinio, pagal struktūrinio dialogo principės mes jau buvome susitikę su e, įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Penktadienį vyks dar vienas susitikimas taryboje. Šis klausimas bus aptartas taryboje ir birželio mėnesį jis bus išsamiau aptartas 7-ame Anglandos forume. Tai tiek. Ar kas nors nori paklausti? Ponas Vanis Telroj. Labai ačiū. O grįžome po trumpų atostogų. Taigi dabar e, norime gilintis dar labiau į šios klausimus, e, ypač išklausę jūsų pasisakymo. Girdžiu, kad nelabai gerai veikia mikrofonas. Ar gerai? Labai svarbu galvoti apie laikotarpį. Europos komisija padarė e, pareiškimą apie tai, kad e, pradžia yra geresnis reglamentavimas komisijos darbo, o Europos struktūriniai investicijų fondai yra e, sritis, kur eksantės sąlygos turi būti sustiprintos tam, kad turėtume geresnį rezultatą, geresnį požiūrį pagrįstą empiriniais duomenimis. Dabar jūs pateikėte tam tikrų klausimų ir vienas iš pagrindinių dalykų gali būti struktūra, dirbame, pagal kurią dirbame septyneri metai. Ir mes e, vertiname savo rezultatus, pavyzdžiui, partnerystės sustarimai sudaromi, veiksmų planas pradžioje viskas tarsi ir pasiteisino. Paskui laikotarpio pabaigoje po penkerių metų yra vertinami tik tai rezultatai. Pavyzdžiui, milijardas atidėtas tam, kad tie, kurie gerai pasirodys, užsidirbs e, pakankamai pinigų bet tai yra labai neteisingas e, požiūris. E, vyksta rinkimai, keičiasi politika, atsiranda populistiniai judėjimai ir mes dirbame pagal tos septynių metų laikotarpius. Ir jūs e, pabaigoje keltė klausimą dėl laiko trukmės regionams ar miestams pavyzdžiui, svarbu tai, kad tiksliau tiems, kurie dirba miestuose regionuose, kad jie būtų perinkti tie žmonės, jie turi parodyti lai, rezultatus, bet e, mūsų laikotarpis yra ilgesnis negu vietos tikslas. Ciklas ir dėl to kyla problemų. Man būtų įdomu paklausti jūsų, kaip jūs darbo grupė e, yra susijusi su pono Timermanso e, darbais e, siekiant geresnio reglamentavimo. 60 straipsnė trečia dalis e, mums aktuali rengiamas pranešimas dėl laikotarpio po 20 metų dėl pagrindinių elementų ir birželį vyks anglaudos formas ir tie patys debatai, tokios padiskusijos vyks. Galima pagalvoti, kad Mes matome, kad biudžeto komitetas prašo daugiau skirti finansavimą pagal rezultatus. Mūsų to prašoma ir mes tą padarėme. Temas, požiūrį, kontrolę numatėme daugia e, pakopė valdyseną. Ir labai optimistiškai dirbama, išbaigta struktūra. Ir tam, kad e, gautų, kad norim, jeigu norime gauti gerą vertinimą iš Europos komisijos, tie dalykai visi yra svarbus. reikės pasižiūrėti, kaip kadencijos pabaigoje bus vertinama Junkerio komisija, ar priartėjo, suartėjo mūsų pozicijos ar ne. Ir tai yra labai svarbus dalykai. Iš mūsų požio taško žiūrint, kalbu aš su kolegomis, kurie dirba žemės ūkio srityje, aplinkosaugos srityje, finansavimo susijęs su EFSI naujosiomis priemonėmis ir jie uh, sako, mes uh, galime absorbuoti, įsisavinti lėšas, aišku, per tam tikrą laiką. Bet Europos komisija turi atsižvelgti į žmonių MVI poreikius ir galima būtų kalbėti apie e, pozityvius e, pavyzdžius iš naujųjų darbo metodų. O dabar iš anksnės sąlygos. Pernai vyko diskusijos ir Čekijai pirmininkaujant, e, Bratislavos išvadose vienas dalykas nustebino. E, būtent tai, kad viską buvo pasižiūrėta labai pozityviai, nebuvo sakoma, kad per nelik daug darbo ir panašiai. Ne, e, jie tikrai padėjo mums gyventi politiką, dirbant su suinteresuotais subjektais pasiekiant sustarimus dėl e, pusiaukelėje, kurie labai svarbus valstybėms narėms. Ir dar paskutinis pastebėjimas. Jūs ataskaitoje siete e, išankstinės sąlygas su šalims skiriamomis rekomendacijomis. Galvant apie laikotarpį po 20 metų, tai bus labai svarbu. Valstybės narės sieks gauti finansavimą Reikia galvoti, kaip viskas vyksta dabar, bet taip pat galvoti ir apie ateitį. Glaudus ryšys su šalims skiriamus rekomendacijoms reiškia, kad reikia ieškoti būdų dirbti geriau, dirbti sparčiau. Jūs taip pat minėjote viešuosius pirkimus ir kitus dalykus. Galima pasiremti statistiką, kad 75 procentai visų e, šalims kitų rekomendacijų buvo įgyvendinta, e, dirbant pagal 60 straipsnį ir aišku, e, norėčiau tiksliau paklausti, kokios šalis kaip dirba, nes jūsų prezentacija uh, buvo tarsi e, išvyka į didžiulį priekybos centrą, kur visko yra, bet aš norėčiau, kur viskas yra viename krepšyje, bet būtų įdomu pamatyti atskirius elementus. Yra nauja Europos komisijos priemonė ir norėčiau paklausti, koks bus, kokie bus skirtumai. Eksante sąlygos tiesiog yra susijusios su struktūrinės aspektais. Ir laikotarpio pabaigoje vertimai gali būti pozityvesni. Tai tokie bendrėjai pastebėjimai. Norėčiau Jums padėkoti už tai, kad pristatėte mūsų bendrą, bendrai patvirtintą darbo metodą. E, Žinome, kad viskas užtruko labai ilgai ir dar neaišku, ar viskas bus gerai ar blogai, nes gali būti ir taip, ir taip. Ponas Vani Milter, Winterburg. Dėkoju pirmiausiai Jums, dėkoju už pasisakymą. Aš tikrai pritariu tam, kad eksante sąlygos turi vertę ir norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolega Van Lamberts. Uh, E, dėl struktūrinių reformų. Ir e, taip pat kalbam apie pozityves paskatas ir kitas e, priemonės mokėjimų sulaikymą tam, kad būtų įvyktos visos sąlygos gaunant finansavimą iš ES fondų. Ponas Vanisteroj minėjo, kai ką ir ar tai gali būti paskatos. Aš norėčiau, kad jūs plačiau pristatytumėte tai ir galbūt reikia galvoti apie kažkokius pozityvesnius dalykus, ne tik tai mokėjimų sustabdymą. Nes kartais kai kurios iš anksnės sąlygos e, nėra įvykdytos ir nėra, man atrodo, vienintelis atsakymas stabdyti mokėjimą, kokie gali būti kiti e, dalykai gyvendant, pavyzdžiui, struktūrinės reformas. Dėkuoju, ponia Maletič. Labai ačiū. Kai kalbame apie eksantės sąlygas, turime pagalvoti, ko iš tikrųjų siekėme valstybių narių ligmenyje, taikydami tokias žingsnės sąlygas. Turėtume e, nuostabos poveikį sumažinti, prašydami, kad valstybės narės gyvendintų tam tikras sąlygas iš anksto, nes reikia reglamente pačioje pradžioje e, aiškiai valstybėms nams išdėstyti sąlygas. Jeigu jos nori investuoti į pirminį e, švietimą, sveikatos apsaugą, e, vidurinį mokslą, aplinkos apsaugą ar bet kokią kitą sritį, jos turi parengti strateginį dokumentą, kuriame būtų paaiškinta, kokia yra padėtis dabar ir ką jos norėtų pasiekti ir kaip ES lėšos galėtų prisidėti. Uh, Tai yra ganėtinai papras, paprastas dalykas. Ir vis tik tai matome, kad 14-20 metams viskas numatyta, atrodo viskas pernik sudėtinga, nes iš anksnės sąlygos nėra įgyvendinamos. Ir aš kaip ir kolegos, e, kad sakė, Norėčiau išsiaiškinti, ką daryti su neįgyvendintamomis, neįgyvendinamomis iš ankstinėmis sąlygomis ir e, reikia prašyti, kad valstybės narės e, kažką pasieks su, valst, su ES e, pinigais net jeigu ir nėra parengusios tokio dokumento dėl iš ankstinių sąlygų. Manau, kad uh, Mes e, turėtume turėti bendrai apibrėžtas žingsnės sąlygas, kad šalis žinotų, valstybės narės žinotų, ką jos e, turi padaryti, kad galėtų naudoti lėšas konkrečiose srityse ir e, naudoti ES lėšas. Nematau e, kitų, ponė, demato. No problem. Um, solo una, una domanda alla Commissione. Turiu klausimą komisijai. Ar galėtumėt šiek tiek plačiau pakomentuoti apie pasiektą pažangą viešųjų pirkimų srityje? ką valstybės narės apie tai sako, ar, pavyzdžiui, sunkumų iškyla kokiu nors Italijai. Ir 2014 metų paketas dabar ten yra tokia direktyva, kurios perkelimas į nacionalinį teisyną yra svarbus. Ten taip pat yra numatytos taip pat taisyklės susijusius su šiais pirkimais. Ar galėtume tai pakomentuoti? Pirmininkė dėkoju, kitų klausimų regis nematau, todėl suteiksim galimybę atsakyti ir apibendrinti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu ponui Vanistelroj. Jūs daug kartų kalbėjot apie grafiką, apie laiką. Koks svarbiausias yra tikslas tuo SIF fondo? Tai yra, e, tas tikslas yra pateikti lėšas valstybėms narėms e, struktūrinėms investicijoms, ilgalaikiams investicijoms. Ir aš manau, kad skirtingai nuo nacionalinio biudžeto, kurie yra metiniai, Tai padėjo suteikti daugiau stabilumo valstybėms narėms, tai sunkiais laikais, kai reikalingos buvo investicijos. Tai pirma. Antra, jeigu pažvelgtume į geresnio reguliavimo sieki, mes e, dirbame kartu su centrinėmis komisijos tarnybomis, kartu su pono Timmermans komanda, siektami geresnio reguliavimo apskritai. To darbo dalis yra mūsų indėlis į refit programos įgyvendinimą. Aukšto lygio grupė yra sudaryta, e, kuri dirba prie supaprastinimo aspekto, kad tai pasitarnautų pagalbos gavėjams. Ir visą tai padeda siekti geresnio reguliavimo, tai yra išdėstyta omnibus siūlyme, omnibus reglamente. Ir daug ko buvo galima pasiekti paprastinant taisyklės nes tokias išvadas būtent pateikė šį aukšto lygio grupę. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti. Dar tiesa, ta aukšto lygio grupė dirba ir toliau. Dirbama toliau, siekiama išsiaiškinti, kaip tas reguliavimas turėtų būti pagerintas naujajam laikotarpiui Tai yra panašu ankstesnį darbą susijusiu su, su paprastinimu. Klausimas, pono Vanystė Roj. Mano klausimas buvo šiek tiek kitoks. Ar mūsų darbo metodas patinka tiems pagalbos gavėjams? Gal jie kitaip galvoja apie tas įgyvendinamas politikas? Ar tai tinka visoms? E, pusėms, ar, pavyzdžiui, norima įtraukti kažką kito susijusiu su pabėgėliais, su, su jų problemų sprendimus, rautų valdymu ir panašiai. Ar sakoma, kad viskas yra pernelik didelė našta, visko per daug, viskas pernelik ilgai trunka. Ar galėtumėt iš tikrųjų atsakyti apie tuos pačius svarbiausius dalykus? Atsakymas - ne. Negaliu kalbėti visos Europos komisijos vardu. Visa komisija e, dirba siekdama kuo geresnių rezultatų orientuotų į biudžetą ir tai iš tikrųjų buvo pabrėžta ne kartą. Ar vertinama tai, kas buvo jau uh, įgyvendinta? Aš tikiuosi, kad taip, tačiau uh, sistema apėmė pakankamai ilgą laikotarpį 14-20 metų. Aš manau, kad sistema, kurią sukūrėme, pakankamai tvirta. Ir manau, kad komisija pasirinko tą kryptį, kurią dirba, kurią džiaugiasi, bet aš negaliu kalbėti Europos visos komisijos vardu. Negaliu pasisakyti jų vardu, tačiau manau, kad viskas yra gerai ir kai kurie e, generaliniai direktoratai galėtų patvirtinti, kad daug kas buvo pat įtvirtinta, kad sistema yra tvirta ir kad tas e, sąlygų numatymas, e, investicijoms sąlygų sudarimas ir buvo tas pagrindinis nuveiktas darbas. Ir aišku, viską turėtume vertinti egzistuojančiame kontekste. O be to daugiau negaliu nieko pridurti. Kitas dalykas, kuris buvo paminėtas, buvo susijęs su e, komentarais dėl iš ankstinių sąlygų ir su Čekijos, su Čekijos pirmininkavimo laikotarpiu. Na, iš tikrųjų, šiaip buvo pastebėta, kad tokių dalykų, kuriuos reikėjo pajudinti jau seniau, jie nebuvo pajudinti, bet tai yra įmanoma padaryti, tai ir įmanoma tai padaryti dabar. Visa tai yra susijęs su tų iš ankstinių sąlygų, e, eksantė sąlygų teisingų suformulavimų ir gyvendinimo. Ne visi regionai ar valstybės narės pritarė egzistuojančioms priemonėms, bet didžioji dauguma pritarė. Trečias dalykas buvo susijęs su yra šalims skirtos rekomendacijos ir parengti dokumentai, buvo atlikta studija. Buvo vertinamas poveikis strateginių investicijų fondui, tos rekomendacijos šalims buvo Taip pat e, patobuldos pateiktos ponė Vanistelroj, toje studijoje galit surasti galbūt konkretesnius atsakymus jūsų užduotus klausimus. Dabar. Kalbant apie SRSS. Negalim dar spėti, kaip diskusija pakryps ateityje. Tiesiog galima kalbėti apie tai, ko išmokome, apie tai dokumente ir kalbame, bet e, manau, kad šiuo klausimu dar turėsime diskutuoti ateityje. Kol kas e, tolesnių prognozių teikti negalėčiau. Trečia, kai dėl strateginių dokumentų Jie iš tikrųjų yra sudėtingi, studijos taip atliktos parodė. Turime pasižiūrėti, kas vyks ateityje. 86 procentai buvo e, įgyvendinti komisijos, 14 procentų eksante sąlygų nebuvo komentuojamos valstybių narių bet galbūt tos sąlygos buvo įgyvenintos, tik valstybės narės apie tai dar nepranešė. Manau, 2012 komisija parengė savo projektą šiuo klausimu, komisijos perspektyvos apimė platų laikotarpį ir ten buvo, kaip tik kalbama apie eksantę sąlygas. Mes pasiskirėme savo laiko išsiaiškinti, kas iš jų buvo probleminės, kas netokios probleminės Ir aš manau, kad tai yra tas dokumentas būtent, kur kalbama apie susikloščiusią situaciją, tačiau tai nėra galutinė analizė, kaip mes sakytume. Ir turiu atsiprašyti, bet ne visai supratau klausimo dėl viešųjų pirkimų. Dėkoju. Ar Europos komisija jau e, pasiekė kokiu nors rezultatų susijusių su eksante sąlygomis ir jų poveikiu viešiesiems pirkimams. Kai dėl Pabandysiu atsakyti šį klausimą. Turėčiau pasakyti, kad buvo imtas į veiksmų, visą eilę veiksmų valstybėse narėse susijusiuose su iš ankstinėmis sąlygomis ir viešaisiais pirkimais. Skaidrės rodydami, kai ką iš jų paminėjome. Nesu tikras dėl to, ką jūs atėte pasiektais rezultatais. Mes juos be abejo vertiname kai valstybė nari praneša, kad eksantės sąlygos buvo įgyvendintos, mes konsultuojame su komisijos kompetitingomis tarnybomis ir jos tikrina, ar iš tikrųjų taip ir buvo padaryta. Egzistuoja generaliniai direktoratai, kurie turi tikrinti visą tai. Keturios valstybės narės turi dar pateikti savo ataskaitas dėl viešųjų pirkimų ir ex ante sąlygų. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Bent jau labai stengiausi. Okay. Thank you. Thank you very much. No other question. Dėkoju. Kitų klausimų regis nėra. Tuo būdu baigiame diskusiją šiuo klausimu. Ačiū už jūsų pasisakymą, ačiū už atsakymus į klausimus. Keliaujame toliau ir išklausysime Europos komisijos atstovų, keisimės nuomonėmis dėl ketvirtojo tokiausių regionų forumo rezultatų. Čia mes kalbame apie ES žemės nutolusias e, įvairiomis kryptimis visame pasaulyje. Bruselėje vyko šis forumas 2017 e, metų kovo 30-31 dienomis programa e, buvo pateikta e, elektroniniu būdu, taip pat ir komiteto tinklalapyje buvo pateikta. Tie atokiausi regionai yra Labai e, aktuali svarbi tema, turime devynis tokius regionus, trys valstybės narės turi tokių regionų, ES institucijos domisi šiais klausimais. Dabar yra rengiama peržiūra, tada Europos komisija, peržiūrima 12 metų strategija susijusi su ES atokiausiais regionais, kalbama apie partnerystę, apie galimybę užtikrinti šiems regionams tvarų ir išmanų augimą. Visos temos labai svarbios. Lab, visa tai e, aptariama Europos e, e, tokiame kontekste, kai mūsų komitetas nusprendė, E, atidžiau pasižiūrėti, kaip taikomas 249 sutarties straipsnis susijęs su šiais regionais. Ponas Omardžiai yra pranešėjas šiuo klausimu ir dėl pranešimo balsuosime gegužės mėnesį mūsų posėdėje. Šis šiame pranešime bus išdėstyta parlamento pozicija dėl šios peržiūros. Taigi šiandieninė diskusija yra labai savalaikė, nes netrukus nagrinėsime pranešimą. Mums malonu pasveikinti Europos komisijos atstovų savo posėdyje. Ar jie čia? Taip, regisi čia. Sveiki atvykę. Ir iš karto suteikiu Jums žodį. Thank you very much. Labai ačiū. Gerbiama pirmininkė, norėjau pasakyti, kad ketvirtasis forumas atokiausių regionų buvo labai sėkmingas. Tai atspindi labai gerą mūsų partnerystę su ES institucijomis, regionais, atitinkamomis valstybėmis narėmis. Parlamentui atstovavo e, ponas Somarži, taip pat kiti nariai 658 dalyviai e, iš vis dalyvavo renginyje. 700 e, e, asmenų stebėjo internetu darbo formo, tai rodo, kad tikrai jisai buvo sėkmingas. 232 profesionalai buvo nacionalinių valstybių valstybių narių atstovai, Europos institucijų atstovai ir 50 žurnalistų. Nu, tikrai labai plačiai buvo nušviestas šis renginys ir e, galime pasidžiaugti gerą partnerystę su Europos parlamentu. pradžioje e, e, buvo e, pasisakė parlamento nariai, taip pat vaizdo įrašas buvo parodytas, kuriame kalbėjo parlamento pirmininkas rytinės sesijos metu po pietų, taip pat pasisakė Europos parlamento nariai, kalbant apie ES požiūrį į atokiausius regionus. E, noriu pasakyti, kad ne tik Europos parlamento nariai dalyvavo, bet ir jų asistentai, ypač planuojant, rengiant šį renginį. Jūs e, pirmininkė minėjote komunikatą, kuris iki metų pabaigos bus patvirtintas ir tai susiję bus su šio forumo darbo rezultatais ir jis bus skirtas tokiausiams regionams komisijos pirmininkas buvo atvykęs į forumą, jis taip pat e, paminėjo tai, kad atnaujinant strategiją atokiausiems regionams, e, naujasis komisijos komunikatas turi būti novatoriškas, e, plataus užmojo e, reikia daugiau dėmesio tokiems regionams, jie yra labai svarbus Europos Sąjungai. Buvo paminėta, kad komisija e, domisi šis klausimais, ypač e, Gajanos krizės kontekste. Ir kaip žinia, dabar jau krizė išspręsta. Mes norime užsitikrinti artimesnius darbo santykius su komisija, nes tai bus, aišku, susiję ir su rengimu atnaujintos strategijos. Tiek norėjau pasakyti, dėkuoju gerbiam pirmininkė ir būsiu pasirengusi atsakyti klausimus. Ar kas nors norėtų paklausti? Van Miltenburg. Kal bendro pobūdžio klausimas toks nes e, svarstėme pono Maršė pranešimo ir daug kas ragino 349 straipsnį plačiau taikyti. Kai, ar kai kurių iš e, nutolusių regionų atstovų, e, ar, ar tie atstovai neprašė to paties, ar kiti, nes E, mes manome, kad šis elementas labai svarbus e, omaržė pranešimui, kuris yra rengiamas. Dabar ponas Manskur. E, Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, noriu pasveikinti Europos komisiją, kadangi ketvirtasis forumas vyko puikiai, jis vyko prieš keletą savaičių viso labo. Buvo dalyvaujame pačiu aukščiausių lygmenių čia, nes komisarė Kreto dalyvavo, taip pat pirmininkas Junker šiame renginyje, visą tai rodo, kokis didelis susidomėjimą demonstruoja Europos komisija toms problemams, su, su kuriomis susiduria tokiausi regionai. Jūs žinote, kad tų regionų specifiškumas, jų problemos didžiausios yra puikiai žinomos. Ehm, Buvo paminėtas Gvijanos pavyzdys ir visa tai rodo, kad e, tie regionai kenčia nuo daugybės struktūrinių problemų, kurias reiktų spręsti. Trūksta sveikatos institucijų, mokymo, švietimo e, institucijų, ekonominių perspektyvų tiems regionams. Europos Sąjunga be abejo mums padeda daugybę metų, tačiau tenka apgailę stauti dėl kai kurių dalykų. Europos komisija man nesudarė tokio įspūdžio, kad norima 349 straipsnį įgyvendinti. Taip pat ne tiek apie tą straipsnį reiktų kalbėti, kiek apie teisingumo teismo e, sprendimą dėl šio 349 straipsnio. kalbam apie tam tikras išimtis. Man atrodo, kad tai yra ypatingai svarbus dalykai, nes Europos komisija ir, ir taryba dėl šios raipsnio teikia skirtingą interpretaciją. Straipsnė be jokio dviprasmiškumo yra pasakyta, kad Europos komisija gali siūlyti specifines priemonės toms, tiems regionams, E, tos priemonės galėtų būti skirti, kai, taikomos kaip išimtis bendrai ES teisiai. E, naujai išrinkti asmenys e, dirbo labai aktyviai, priimti sprendimai buvo labai e, svarbus. Tačiau komisijos sprendimų nebuvimas uh, jiems atrodė kaip praleista proga. Ir buvo siekiama dirbti sparčiau, dėl to, sakyčiau, kolegoms, kad pono Omardžiai pranešimas turi būti nagrinėjimas labai atidžiai, ypač kalbant apie 349 straipsnį, nes tai turi leisti Europos parlamentui e, atsižvelgti į daugybę pageidavimų, kuriuos galbūt išreikšt frakcijų atstovai. Dėl to Europos komisijai siūlyčiau peržiūrėti Europos teisingumo teismo nutartį dar kartą, įsigilinti ją, kad galėtumėm šį straipsnį 349 atsižvelgti papildomai. Nes mes žinome, kad sunkumų yra daug Gvijanoje ir kitose tuose tokiuose regionuose. Gvijanoje tie visi įvykiai užsitęsė gal mėnesį laiko. Kodėl? Todėl, kad, šal, kad šis regionas iš tikrųjų susiduria su didžiulėmis problemomis, kurias štai aš šiek tiek paminėjau. Äh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Pana Zeller. Visi žino, kad aš visada pasisakau už tai, kad atokiausios regionų problemos turi būti sprendžiamos. Taip pat pasisakau už tai, kad turi būti sprendžiamos problemos tų regionų, kurie geografiškai yra nepalankiausiose vietose. ES turi padėti šiems regionams. Tų regionų atstovai minėjo tam tikrus dalykus ir reikia pasakyti, kad tie e, regionai priklauso tam tikroms valstybėms narėms ir tos valstybės narės už savo regionus turi būti atsakingos. E, turi būti, atsaking, e, turi būti atsakingos už tos regionus ir padėti spręsti jų problemas. Taigi valstybė narė pirmiausia turėtų sulaukti paraginimo veikti, kad ši padarytų viską, kas yra jos galiuose, kad būtų galima išspręsti tas problemas, kurios kamuoja tuos atokiausius regionus. Negalima šiuo atveju visko prašyti tik iš ES. Tenka pripažinti, kad taip, tai yra tie regionai, kurie turi glaudžių santykių su kitais žemynais, tai ne visada yra privalumas. Ir čia pirmiausia turiu galvoje prekybos santykius, kurie vystomi su kitais žemynais. Manau, kad į tuos aspektus reiktų labiau atsižvelgti. Turime atsisakyti kartais kai kurių regioninių ribojimų, bet vėlgi atverti visiškai sienų negalima visais atvejais, kai kalbame apie ultraperiferinius regionus. Dar daug ką reikia nuveikti su paprastinimo srityje, kalbant apie šiuos regionus. Dėkoju. Ar kas nors dar norėtų pasakyti, ne? Labai ačiū. Ar galėtumėte atsakyti, ponė Barniai? Dėkuoju, gerbiam pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau priminti Jums, kad forumas buvo viešas ir komisija e, klausėsi, keitėsi nuomonėmis ir paskui e, komisija pateiks savo pasiūlymus e, rengiant atnaujintą ES strategiją ir tai bus išdėstę naujame komunikate, bet forumo tikslas buvo surenkti diskusijas, pasikeisti nuomonėmis, o paskui konkrečiai suformuluoti pasiūlymus, atsakant į klausimus, kurie buvo keliami. Iš tiesų, tai e, buvo, kaip sakėm, ponas Maskur labai aukšto lygio sutikimas, e, regionų vadovai, komisijos e, vadovas dalyvavo ir kalbėjo apie tai, koks svarbus yra Europos teisingumo teismas. Ir ponas Junkeris taip pat savo kalboje tą paminėjo ir E, tai parodo, kad pačiu aukščiausiųjų lygmenių komisija rūpinasi šiais dalykais. Pono Marži pranešimas dar nebuvo patvirtintas ir e, mes e, manome, kad jo mintis taip pat atsispindės būsimame komunikate. Ketvirt, Tarpto forumo metu taip pat e, dalyvavo e, kontekste e, buvo, dirbo ir ekspertai, kurie užsima tokiais klausimais kaip skaitmeniniai dalykai, transportas ir panašiai. Jie atstovauja tiems atokiausiams regionams, atstovavo. Ir buvo kalbama apie didžiausias problemas ES teisės aktai nėra visuomet kliūtis, tą reikia prisiminti. E, reikia suprasti, kad nacionaliniai teisės aktai nenumato pakankamai lankstumo e, taikyti priemonės, kurios yra numatytos tokiausiams regionams. Ir reikia tą prisiminti ir e, taip pat nereikia tikėtis, kad viską padarys ES. Reikia e, taip pat e, nepamiršti, kad kiekvienas valdžios lygmuo e, turi atlikti savo funkciją. Kovo 31 dieną ryte buvo paskelbtas memorandumas pono Junkerio ir tai yra dokumentas, kurį mes dabar analizuojame kartu su komisijos tarnybomis. Visi pasiūlymai e, ir mintys išsakytos e, forumo metu piliečių yra analizuojamas su komisijos tarnybomis ir mes dabar galvojame, kaip žengti į priekį ir iš... Mm, reikia prisiminti taip pat, kad e, komunikatas bus paskelbtas prieš prasidedant diskusijoms dėl naujosios finansavimo programoms. Uh, atsirado daug naujų dalykų, naujų labai svarbių sektorių atokiausiose regionuose kurie susijęs su tam tikrais privalumais ir apie tai kalbėjo pirmininkas Junkeris savo kalboje. Ir taip pat e, regionų komitete vyko diskusijos, tiksliau jūsų komitete e, rengiamame Momerži pranešime apie tai kalbama. Ir mes e, taip pat dirbame su įvairiomis tarnybomis, e, siekdami išsiaiškinti, kokiu būdu numatyti didesnį matomumą labiausiai nutolusiems regionams, kad jie nebūtų pamiršti ir e, E, geriau yra, kaip sakome, prancūziškai užkirsti kelią tam tikroms dviems dalykams, negu kad gydyti ir mes taip pat turime galvoti, taikyti šį principą, galvodami apie tokiausius regionus ir galvoti, kaip sureaguoti į didžiausias jų problemas. E, diskusijose taip pat e, pamatėme, kad, kaip jau buvo ir sakyta, supaprasnimo e, dalykas buvo labai svarbus. Apie tai buvo daug kalbama ir galvojant apie programą po 20 metų, tai turėtų būti įdėkta, nes pernelyg daug yra kartais taikoma įvairių reikalavimų procedūrų ir e, ne visuomet naudos ar paramos gavėjai supranta visus reikalavimus. Dėkuoju. Thank you, thank you very much. Labai dėkoju. Na kągi, baigėme nagrinėti šios klausimus. Dirbam labai sparčiai šiandien. Ir taip pat dabar ir baigiame, baigiame viešą mūsų posėdį. Ir aš dabar kreipiuosi į koordinatorius. Norėdami jūsų pasiteirauti, ar galėtume iš karto pradėti koordinatorių posėdį. Taip, gerai. Tuomet prašau visų, kas neturi teisę dalyvauti koordinatorių posėdėje, išeiti iš salės. Dėkuoju.